kas mes organizavome pastarosiomis savaitėmis. To reikia vengti. Todėl imkimės veiksmų. Komisa. Ačiū gerbiamo komisijos narė. Diskusiją baigiame. Ir dėkoju parlamento darbuotojams ir vertėjams už kantrybę.